mokesčių mokėtojai. Ir jeigu e, Europos institucijos patinka žmonėms vis mažiau, taip yra dėl jūsų kalties, todėl kad jūs neįsiklautote ir neatsakote į pilie, piliečiams e, rūpimus klausimus. Jūs kaltinate populistus, tačiau patys negalite nieko padėti e, žmonėms. Teskite ir toliau taip ir nežiūrėkite savikritiškai į save, o e, mes ir toliau atliepsime piliečių lūkesčiams ir ginsime savo valstybių interesus. Ir darysime tai išdidžiai pakėlę galvą. Panas Krasnodemskis, minutė. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. To jest e, kolejna debata na ten sam temat. Dziękuję Panie Pirmininkie. Dar viena diskusija vyksta šita tema. Ta tema atrodo labai e, rimta, tačiau pati diskusija tikrai nėra derama lygio, jinai yra paviršutiniška. E, Europos parlamentas atrodo remiasi kažkokiamis, e, kažkokiamis samokslo teorijomis, e, kalbama apie tai, kaip kišamasi į E, rinkimus, tuomet, kai e, pasitikėjimą praranda tos tradicinės e, partijos. Kalbama apie Rusijos poveikį per SPD partiją, per Gerhardą Šrioderį ir per naftos sektorių, arba kalbama apie Rusijos kišimasi į Prancūzijos e, reikalus. Apie tai buvo kalbama paskutinėme interviu jo duotame Economist žurnalui. Aišku, verta apie tai pakalbėti. Ačiū, panas Arsalechos. Minutė. Gracias, eh, señor. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu komisijos narę su perrinkimu. Kišimasis yra faktas, bet reikia suprasti, kad tai yra strategija. Taigi tai yra planas ir tikslas. O tikslas yra susilpninti mūsų demokratinę sistemą ir pačią Europos Sąjungą. Silpninami, silpninami demokratinės sistemas ir Europos Sąjungą pasinaudoja tuos, tais, kurie senovėje griovė Europą ir Europos sistemas. Tai būtent nacionalistus ir populistus. Laimė gyvename demokratinėse sistemose, Europos Sąjungoje, demokratinėje sąjungoje. Ir čia galima išsakyti viską. Net galima pasakyti, kad e, Vokietijos kanclerė Merkel kišasi kažkur tai. E, tokių šalių kaip Rusija, Kinija ir kitų metami iššūkiai yra egzistenciniai iššūkiai ir čia kompromisų būti negali. Kišimasis ir vyksta ne tik tai per socialinius tinklus, taip pat ir per žiniasklaidą, per visokius agentus, finansavimą, įvairiausių netikrų įmonių, politinių partijų ir taip toliau. Ne jokia čia paslaptis, kad Europoje yra jau nustatyta, kad veikia rusų šnipai ir įvairiausios jėgos. Pavyzdžiui, Ispanija yra pavyzdys ir net jau yra pradėtas teisminis tyrimas tokių agent, apie, tokių, dėl tokių agentų veikimo Katalonijoje, kai vyko 17 metais neteisėti rinkimai Katalonijoje. Taigi, ši grėsmė įgyja naują prasme būtent ir komisijos darbe, kad komisija turi užtikrinti e, demokratinę architektūrą Europoje. Mes turime aiškiai apie tai kalbėti ir naudotis visomis priemonėmis. Turime reikalauti, kad visi e, viešieji ir pri, visos viešos ir privačios jėgos kartu e, duotų atsaką šiai grėsmiai. Dėkoju. Ačiū, ponė Pitsula, minutė. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, pana pirmininkė. Ši tema ir vėl įrašyta į mūsų darbo tvarkę, nepriklausomai nuo to, kad e, socialistų ir demokratų iniciatyva buvo e, siūloma sukurti specialų komitetą, tačiau paskui tai buvo, buvo atmesta. E, paskutiniai mūsų aptariamos e, srities atvejai vyko Junktinėje karalystėje. E, Nepriimtina, kad didžiosios skaitmeninės platformos skelbia už pinigus tam tikrą informaciją. Piliečiai e, yra sunerime dėl šitų dalykų, todėl kad informacija tais atvejais yra netikrinama, tačiau mes e, neturime e, vien tik tai užkirsti kelio melagingoms naujienoms. Mes turime taip pat nagrinėti politinių kampanijų finansavimo klausimus. Būtent todėl aš ir vėl norėčiau pakviesti e, sukurti tą specializuotą e, komisiją, e, todėl kad e, ES turi e, spręsti šitas labai rimtas problemas. Pane Gibson, vieną minutę. Komet e, nagrinėjame šitą temą pasijaučiame tarsi Jameso Bondo filmuose. Ir visi keliai veda į Steve'ą Bannoną, kuris e, deklaruoja, jog jisai e, koordinuos visų nacionalistų pasaulyje e, pastangas. Ir jisai bu, slėpėsi už Cambridge analitiką ir už melagingų naujienų generavimo mechanizmų. E, kampanijų, kurios buvo organizuojamos lemiantis e, melu e, per, per rinkimus. Ir aišku, tokie dalykai taip pat paveikė ir Brexito referendumą. Styvas Beronas dirbo su Trumpu, Johnsonu, su Faražu. Ir e, mes žinome, kaip buvo finansuojamas tos e, kampanijos ir tai nėra kažkoks Džeimso Bondo filmas. Čia kalba sukasi apie pačią tikriausią grėsmę mūsų demokratijai ir laisvėms ir tai turi būti sustabdyta. Kolega Čiauns, vieną minutę. Dėkoju. Šiandien mes kalbame apie kitų valstybių kišimąsi į mūsų demokratijas ir rinkimus. Šita tema iš tikrųjų yra labai aktuali, dėja aktuali Junktinėje karalystėje, mano valstybėje. Aišku, dažnai e, mes turime kalbėti faktais. Pirmas faktas. E, spalio mėnesį buvo pateikta informacija apie kišimąsi į, į e, e, referendumą dėl Brexito. E, Antras e, faktas. E, viena iš ataskaitos sakoma, jog Rusija iš tikrųjų galėjo e, finansuoti tokį kešimąsi ir jog iš tikrųjų buvo Rusijos donorų. Borisas Johnsonas atsisakė paskelbti šitą informaciją. Jisai tuo tarpu galėjo imtis konkrečių veiksmų. Boriso Johnsono e, atsiprašymai yra e, bereikšmiai. Klausimas yra, kodėl jisai to nepadarė. Pane Leport, kuomet kalbame apie kišimasi į mūsų rinkimus, tai dažnai yra kaltinama Rusija. Tai yra tam tikra obsesija nes mes norime pateisinti sankcijas Rusijai, e, tarsi dar vyktų šaltasis karas. Kalbame apie kešimąsi į demokratinius procesus, tačiau tuo pat metu yra taikomos sankcijos e, e, pono Orbano vyriausybei, neva dėl teisinės valstybės, o iš tikrųjų dėl to, kad jis pasisako prieš migraciją, nes ES nori skatinti tą migraciją. E, Taip pat e, vykstant breksito dėryboms, taip pat ES įmasi e, panašių veiksmų. 15 metais buvo įkurta darbo grupė, kuri e, tyrė melagingų naujienų skraidimą internete ir čia taip pat ES gerai nepasirodė. Yra stengiamasi būti politiškai korektiškais, tačiau kyla klausimas, ar e, mūsų turima informacija e, nerodo, jog ES institucijos, tarp jų ir parlamentas, praranga, praranda visišką teisėtumą ir e, e, veiksmingumą sprendžiant šitas problemas. Norėčiau priminti kalbėtojai, kad e, mus verčia, taigi turėkite tai omeny kalbėdama. Dabar ponas Tomašič, minutė. Pone Tomašič, atsiprašau uplitanje stranih država u izborne procese u europi kišimasis į e, rinkiminius procesus Europoje, nacionalinius rinkimus ar tartutinius rinkimus yra nieko naujo. Užsienio jėgos visada bandė daryti įtakos Europos valstybėse. Yra naudojami e, ir technologiniai procesai, tačiau ketinimai yra tie patys. Todėl labai svarbu yra apsaugoti save nuo užsienio įtakos tiek politiniuose, tiek kitose procesuose. Ir tai, aišku, labai svarbu mūsų piliečiams, kuriuos veikia propaganda ir kuri juos klaidina. Tačiau lygiai taip pat e, nereikėtų dabar savęs apgaudinėti, juk me, mums patiems daug kas nepavyko ir, pavyzdžiui, nusivylimas žmonių politikais yra tik iš dalies e, dėl propagandos, tačiau didžiaja dalimi e, politikai yra nemėgstami dėl savo netinkamo darbo. Dėkoju, dabar žodis minutiai poniai Fitzgerald. Mes visi gyvename dezinformacijos amžiuje. Kaip kad sako mokslininkai. Dezinformacijos e, sklaida paveikia ir mūsų politinės sistemas, demokratijas, rinkimus. 2019 metų e, pirmą ketvirtį 2,2 e, milijono netikrų paskirų iš Facebook'o Facebook buvo pašalinta. Ir atrodo, kad e, pastarųjų rinkimų metu visi e, rinkimai, e, visi rinkėjai patyrė netikros informacijos poveikį. Ir ko gero naudingiausia demokratijai yra tinkamai parengta žiniasklaida. Konsensusas nėra tiesa, gandai nėra faktas, deformacija nėra heroizmas ir karjerų naik ar žmonių e, naikinimas nėra e, nieko gero irgi. 83 procentai europiečių mano, kad melagingos naujienos kenkia mūsų demokratijai. Todėl skubiai reikia imtis veiksmų. Jeigu nedarysime nieko, tai tada mūsų demokratija e, sugrius. Mes turime kovoti su melagystėmis internete. Ir dabar niekas tikriausiai neapkaltins tos sniego gniuštės dėl e, sniego lavinos. Taigi reikia ankstyvoje stadijoje kovoti su melagingomis naujienomis ir užsienio jėgų kišin, kišimusi. Ir ko gero, be realios faktais parengtos informacijos piliečiai negali pasitikėti mūsų institucijomis ir ypač mūsų institucija. Uh, Per ateinantį mandatą užtikrinkime, kad e, remsimės tiesa ir faktais, kad tai bus svarbiausia dalykai. Ačiū toliau žodis kolegai Lopės Agiliar minutė. Ačiū pirmininkė. Komisijos narė Jūrova. Šįryt balsavome didelę daugumą jums Mm, jūs vicepirmininkė yra tos komisijos, kurią mes patvirtinome. Mes tikimės, kad gal turėsime biudžetą ir kad vėl bus dirbama socialinė srityje ir ypatingai bus ginama teisės viršienybė, demokratinės vertybės ir skaidrumas. Visomis kalbomis šiandien buvo kalbama apie kišimąsi į mūsų rinkimus ir aš irgi turiu paminėti, E, Ispanijos e, viename iš aukščių teismų e, pradėta rinkimo, rinkimų, pradėta tyrimą Rusijos agentų veikimo Ispanijoje, bet tai ne vienintelis atvejis. Ir visą laiką jie skatina populizmą, ultradešiniuosius ir nacionalizmą. Tam neužtenka sukurti darbo grupės, neužtenka atskiros specialios, specialiaus komiteto, kurio reikalavime. Reikia žinybos, žvalgybos infrastruktūros, kuri gintų Europos demokratiją, nes nėra nieko svarbiau, kaip ginti ES vertybės ir demokratiją. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Pone Čech, minutė. Ačiū. Panas Sorosas negali pripažinti, kad jos šalis nepriima migrantų. Mes norime būti, nenorime būti Europos kolonija. Yra keletas pavyzdžių dezinformacijos ES širdyje. E, propaganda, dezinformacija, melagingos naujienos. Ar nepastebėjote, kad mes kariaujame, kariaujame dėl teisybės, ne mūsų jų teisybės, mes kovojame dėl objektyvių faktų, e, tikrovės ir sveiko proto. Ir mes pralaimime faktai ir fikcija yra visiškai susipinę, nebeaišku, kur yra faktai, o kur yra propaganda, bet esu tikra, kad tikrai yra ką ginti. Demokratijos pamatai priklauso nuo to, kaip mes ginsime vertybės, principus ir teisę į objektyvę tiesą. ES kaip bendrų vertybių bendryje turi vykdyti šitą kovą. Brexito atveju mes matėme, ką padaro dezinformacija ir istorija neturėtų pasikartoti. Ačiū. Panas Kra, minutė. Dėkoju. Aš užaugau komunistinėje Vokietijos dalyje ir prisimenu mokyklos vadovėlius, kur buvo aiškinama, kad Berlyne, e, vakarų Berlyno radija ir televizija greuna demokratinius procesus. Taigi, aš tikrai girdėdamas Gibson kolegos e, pasisakymus ar kai kurių ispanų pasisakymus apie, apie žiniasklaidą, negaliu patikėti savo akim, ausimis. Jeigu jums nepatinka tų partijų, e, jeigu žmonės nepatinka jų partijų e, veikla, tai žmonės ieško kitų informacijos šaltinių, jie klauso užsienio žiniasklaidos. Kas galėtų paaiškinti, kodėl Trumpas buvo išrinktas arba kaip kilo, uh, kyla karai artimuosiuose rytuose. E, reikia ne samokslo teorijų, o gilios, uh, gilios analizės. Reikia suprasti, uh, E, kad to, na, mes neužtildysime kitų nuomonių vien su, žvalgybos, su žvalgybomis. Dėkoju, ponas Černecki, minutę. komisarz to pani pierwszy dyżur. Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Šiandien pirmą kartą pasisakėte po savo patvirtinimo. Aš balsavau jau antrą kartą už Jūs per šiuos penkerius metus ir norėčiau palinkėti visokiojo pasiekmės ir Jums, ir Jūsų komisijai, Jūsų komandai. Tačiau reikia dabar atvirai kalbėti apie užsienio kišimasi. Na, aišku, tiems, kurie pralaimi rinkimus, galbūt patogu yra ieškoti savo pralaimėjimo priežasčių siejant jas su užsienio įtaka. Na, dabar, jeigu kažkas sako, kad egzistuoja Styvas, bet Vladimiro nėra, tai man atrodo, kad čia kažkokiame svajonių pasaulyje gyvename, nes egzistuoja jie abu. Dabar ponis Arlukovič. Dėkoju, pirmininkė. Mes gyvename labai įdomiais ir šūkių pilnais laikais. Šiandien, norint destabilizuoti šalį, tankų nebereikia. Na ir kadangi gyvename įdomiais laikais, turėtume suvokti, kiek atsakomybės mums kaip politikams tenka. Aš esu gydytojas pagal išsilavinimą, ir sakyčiau, kad labai svarbu yra tinkamai diagnozuoti tai, kas vyksta. Mūsų vaikų ateitis dabar yra mūsų rankose. Mes turime suprasti, kad destabilizavimas ES yra naudingas kitoms pasaulio galybėms. Ir čia nereikia dviračio išradinėti. Pavyzdžiui, Rusijos federacijos atstovas Gerasimovas yra Gerasimovo doktriną parengęs ir septyni punktai pirmiausia buvo parengti, kaip destabilizuoti šalį. Pirmas punktas - socialiai destabilizuoti šalį, nuteikti žmonės vienus prieš kitus. Antras punktas - elito nuvertinimas dabartinis, tiksliau, elitas turi būti pakeistas lengvai manipuliuojamais žmonėmis. Trečias principas - valstybės administracijos destabilizavimas. Ar tai kaip tik ir nevyksta mūsų šalise? Ketvirtas punktas - valdžios centralizavimas. Ir dabar pagalvokime patys, ar Europoje nėra centralizuota valdžia. Kitas principas - istorijos perrašymas, istorijos herojų pakeitimas kitais. Na ir paskutinis punktas yra teisinės viršenybės principo paminimas. Ar tai nėra tokia efektyvi strategija? Ačiū, ponas Sorinio. Minutė. Demokratija yra mūsų DNR dalis. Mes smarkiai ir daug už tai kovojome. Dabar esame demokratijos ir politinių pasirinkimų pavyzdys, tačiau šiandien mes susidurėme su naujais iššūkiais. Gauname daug informacijos, esame manipuliuojami, nežinome, kur yra tiesa. Vadovavomės emocijomis. Ir dabar, pavyzdžiui, kova virtualioje srityje nėra pribota sienų, būtent todėl tai yra pasaulinė kova. Skaitmeninis raštingumas yra labai svarbus mūsų vertybių skleidimas per Europos skaitmeninę darbo tvarkę yra labai svarbus. Mums reikalingas vidinis etikos kodeksas. Ir tai gali padaryti įtikos ir mūsų tarptautinėms partnerystėms. Mes turime ginti Europos demokratiją. Kiekvienas pilietis turi tapti kariu šioje kovoje. E, kitaip mūsų demokratija susilpnės. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Tudoračiai, Dragoš. Dėkoju, pirmininkė. Šiandieną norėjau pakalbėti apie atsakomybę, apie atsakomybę tų, kurie vadovauja, finansuoja arba užsakinėja e, kišimasi į demokratinių valstybių e, demokratinius procesus. Tai yra asimetrinės grėsmės, pavyzdžiui, Rusija e, tuo užseima ir atitinkamas turi būti jai atsakas. Dar taip pat reikėtų paminėti atsakomybę tų, kurie e, turi technologijas, su kuriomis yra naudojamasi. Pavyzdžiui, internetinių platformų elgesio kodekso nepakanka. Reikia politinės analizės ir vertinimo veiklą atlikti, bei paprašyti tų e, platformų skaidriau elgtis ir prisimti savo atsakomybę. Na ir jeigu jau identifikuojame tas grėsmes, reikia kovai su tuo pakankamo finansavimo ir čia irgi reikia prisimti atsakomybę. Dėkoju. Ačiū. Dabar minutė ponui Madison. Uh, uh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aišku, kalbant apie kišimąsi į Europos demokratinius procesus uh, ir demokratiją, tai yra kišimasis į valstybių narių suverenitetą. Ir visos valstybės narės turi užtikrinti, kad atitinkamos saugumo politikos būtų įgyvendintos kibernetinėje erdvėje. Tačiau dažnai e, šitais dalykais yra motivuojama ir šitos problemos minimos, kuomet rinkimų rezultatai netenkina kai kurių e, partijų. Ir tai ne tik tai žlugdo Europos E, demokratiją, bet ir įžeidinėja e, Europos rinkėjus. E, mes turime atkreipti dermą dėmesį į šitas problemas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos šitais lygmenimis. Ir taip pat informacija, kur, neigiama informacija, kuri yra pateikiama apie kraštutinės dešinėsias partijas, turėtų taip pat būti tikrinama ir taisoma, kuomet jinai būna neteisinga, todėl kad čia kalba sukasi apie esminės demokratijos dalykus. Didį žofro. Pane pirmininkė, e, čia kalba sukasi ne apie e, kai kurių valstybių vadovų preferencijas ar jų pasaulio matymą, prisitarėme, kaip 16 metais François Hollandas jau buvo pavertęs Hillary Clinton rinkimų laimėtoje ir kaip ponas Makronas po kurio laiko su tam tikra arogancija e, buvo kai ką pasakęs e, Lenkijos atstovams. Klausimas yra nesusijęs su politinių e, vadovų nuomonėmis. Klausimas e, yra susijęs su finansavimu sprendžiant šitas e, problemas. Nes dabar be galo didelis skaičius žmonių gauna informaciją iš socialinių tinklų. O iškraipant šią informaciją, pateikiant ją melagingą, ten labai daug internete informacijos ieškančių žmonių yra e, dezinformuojami ir e, nepaisant to, e, tų valstybių vadovai yra išrinkti demokratiškai. Likus kelioms savaitėms iki balsavimo Brexito referendume taip pat buvo pateikta daug melagingos informacijos destabilizuojant Europą. Naujoji Europos komisija, kurią aš sveikinu, turėtų parengti E, melagingos informacijos aptikimo programą, kad socialinėse tinkluose būtų galima perspėti e, vartotojus rinkiminių kampanijų metu. Nes e, technologinės galimybės yra tą padaryti. ES turi būti daug aktyvesnė šitame fronte ir turėtų užkirsti kelią informacijos manipuliuotojams. ES neturi e, tapti skaitmeniniu e, Rusijos e, išpolių lauku. Mes turime skirti fikciją ir realybę, nes kartais riba tarp šitų dalykų yra ištrinama. ES reaktyvumas šitais klausimais turi tapti realybę. Pone Grapinį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponė komisijos narė, vėl Jūs išrinkus į Europos komisiją. Nuo 2015 metų ES yra paskelbusi, jog aktyviai kovos su e, dezinformacija ir melaginga informacija. E, pusėje EBPO valstybių buvo rinkimų, kuriuose, kurių metu buvo kišamasi į, į šitos procesus iš išorės. Ir mes žinome, kad e, internete kai kurios e, valstybės manipuliuoja informaciją ir, ir keičia rinkėjų nuomonę. Demokratija nėra vien tik tai teisė. Teisė, kurios partneriai turi jim priimti tam tikrų e, sprendimų. Europos parlamentas yra jau pateikęs pasiūlymų dėl Europinio ligmens e, teisėkuros, todėl kad valstybės atskirai neturi reglamentuoti šitų dalykų, reikia bendrų priemonių, e, bendros sistemos, kovojant su melaginga informacija ir su kišimusi iš išorės. Dėkoju. Von Wiese. You, <clears throat> Ačiū pirmininkė, komisijos narė Jūrova. Nors 16 metais per Brexito referendumą labai stipriai kišosi kitos, įmonė, kitos šalis, bet Junktinė karalystė nesugebėjo tam užkirsti kelio. Ekspertai perspėjo, kad Junė karalystė yra pažeidžiama, ypatingai Vladimiro Putino, Donaldo Trumpo kišimuisi. Jiems abiems labai svarbu yra paskatinti Brexitą ir susilpninti ES. Mums reikia mm, atnaujinti rinkiminius e, įstatymus ir e, socialinių tinklų reglamentavimą. E, yra buvę Yra kalbėta apie tai, bet kol kas nieko nėra padaryta. Borisas Johnsonas visiškai nekreipia dėmesio į mūsų demokratijos integralumą ir nebando ginti piliečių. Kodėl? Todėl, kad tirti šios klausimus reiškia kelti labai nepatogius klausimus apie 16 metų Brexito referendumo legalumą. Gal todėl Brexit, šitas Johnsonas nenori atskleisti, kaip rusai kišosi į šį e, referendumą. Pagaliau reikia liautis melavus ir suteikti mm, Junktinės karalystės žmonėms šviesesnę ateitį. Dėkoju, pane Androje. Šias e, diskusijas šias diskusijas surengėte tam, kad apkaltintumėte Rusiją. Tačiau aš dabar pažeisiu taisyklės ir pakalbėsiu apie Turkiją. Turkija savo e, ambicijų dėl ES net nespėlė, neslepia. Ir štai pavyzdžiui, Europos teritorinis integralumas Kipre yra pažeidžiamas. E, čia vėlgi yra šantažuojama, yra migrantais, tai yra jėgos demonstravimas, kuriam negalime pritarti. E, kai Vokietija Vokietija ir Niderlandai neleido jų teritorijoje e, vykdyti kampanijos Erdoganui, tai tada buvo E, atitinkamų veiksmų imtasi prieš jas. 68 kandidatai Prancūzijoje islamistų partijos e, buvo pateikę savo kandidatūras rinkimuose. E, čia vėlgi Turkijos įtaka laikraščių antraštėse taipogi Turkija puola. Štai pavyzdžiui, Prancūzijos vidus klausimas, e, kai e, kyla konfliktas Prancūzijoje dėl to, kad e, moteris musulmonė nešioja skarą ir dengia veidą mokykloje, tai Turkijos ministras dabar oficialiai pasmerkia Prancūzijos senatą. Ir galbūt reikėtų dabar priminti Turk, Turkijos Erdoganui, kad nebe Osmanų imperijos laikais gyvename. Uh, Ačiū dabar žodis poniai Benjumecha. Ačiū pirmininkė. Diktatūra nuo demokratijos skiriasi būtent e, laisvę balsuoti, kad galėtum vėl patvirtinti tą pačią valdžią arba išrinkti naują. Tai yra viena didžiausių pareigų e, ir teisių. Aš kaip ispanė tikrai išmanau, apie ką kalbu. Ir tikrai negaliu tylėti, e, būtent negaliu nepaminėti tų, kurie Navaroje ir Baskijos krašte e, dešimčius metų, šimtmečius gynė demokratiją puolami teroristų. Ir tie teroristai bandė terrorizuoti ir taip gauti politinę jėgą. E, Bernardo Barena, kuris buvo, mm, buvo nuteistas dėl priklausimo šiai e, etos teroristiniai grupuotėjai, dabar yra išrinktas į parlamentą. E, mūsų kiša, kišamasi į mūsų demokratinius procesus ir tai daro e, autoritariniai režimai ir populistiniai, populistinės jėgos. Tai yra E, pasaulinio masto dalykai, tai yra ir melagingos naujienos, ir kišimasis į rinkimus Prancūzijoje ir kitur, ir taip pat mes Ispanijoje 17 metais pajutome kišimasi į Katalonijos reikalus. Tai suprasdami turime suprasti, kad toksai kišimasis vyks nuolat. Tai bus kisnamas į mūsų laisvę. Tokios atakos ir grėsmės atrodo kartais e, akivaizdžios, o kartais e, užsleptos, bet jos visos yra labai pavojingos. Jų tikslas yra destabilizuoti, sutrikdyti ir susilpninti mus. Todėl reikia reaguoti kuo, kuo greičiau, gintis ir tam reikia daugiau priemonių, kad išsiaiškintumėm, kaip tai vyksta. Mums reikia daugiau bendros žvalgybos, kad užkirstumėm kelią ir taip pat turime būti e, vieningesni. Mums reikia institucijų, e, kurios užtikrintų e, švarius rinkimus. Taip pat reikia stiprinti ir švietimą šioje srityje, kad mūsų piliečiai būtų atsakingi. Jeigu nepasieksime, kad mūsų rinkimai būtų laisvi, susilpnės demokratija mūsų šalyse ir taip nu, nukenties mūsų pačių patikimumas. Dėkoju. Ačiū ponas Rafael Glucksman. Dėkuoju, pane pirmininkė. Mėly kolegos, dar kartą susirinkome padiskutuoti apie kišimas iš išorės į e, mūsų procesus. Šį kartą e, prašant mūsų kolegoms iš Jungtinės karalystės, praeitą kartą prašant mūsų kolegoms italams, tad ką mes penkerius kitus metus skusimės, kad e, Vladimiras Putinas manipuliuoja mūsų rinkimų sistemomis, penkerius ateinančius e, metus mes e, priiminėsime rezoliucijas, kurios nieko nereiškia, neturi jokio poveikio. Ar įkursime e, specialią komisiją, kuri tirs šitos dalykus ir e, užsijims šitų problemų finan, sprendimo finansavimu. Tačiau, kuomet reikėjo balsuoti, jūs nebalsavote prieš tos komisijos įkūrimą. Tad dabar mes. E, turime jau pradėti veikti, turime sukurti tą specialiją komisiją ir parengėme rekomendacijas, kurios apsaugos mūsų demokratiją, todėl kad mūsų priešininkai nelaukia. Dėkuoju. Pane Longo. Pane Longo. Dėkuoju. Vykstant rinkimams Junktinėje karalystėje labai e, svarbu teikti deramą reikšmę tokiems kišimams iš išorės e, Junktinėje karalystėje. Brexito kontekste e, buvo nustatyta, jog yra nelegalaus finansavimo iš Šiaurės e, Afrikos, tačiau e, iš Šiaurės Airijos. E, e, E, ir e, jog e, yra Rusijos poveikis mūsų politikai, tačiau Borisas Johnsonas neatskleidė šitos in informacijos, kuri buvo pateikta ataskaitoje. Dabar skaitmeniniai laikai ir turime būti labai budrus, todėl kad per socialinius tinklus yra skleidžiama įvairiausia propaganda ir uh, Aš manau, kad e, reikia imtis priemonių, kad užkirstume kelią melagingos informacijos sklydimui e, internete. Šiaurės Airijoje rinkiminėme kontekste yra visokių pavandinių grėsmių. Mes turime kovoti už savo demokratiją. Dėkuoju. Panas Plučiakas. Dėkuoju kalbant apie kišimąsi į demokratijos procesus ir rinkimus, tai reikia pasakyti, jog tai labai rimtos e, problemos ir reiškiniai. Klausimas yra, kokios priemonės gali būti naudojamos. Pažvelkime į Brexitą, pavyzdžiui. Nes iš Brexito galima daug ko pasimokyti. Junktinė karalystė yra demokratinė valstybė, tačiau Junktinė karalystė pralaimėjo mūšį dėl informacijos. Mums reikia iš to pasimokyti. Aš tikiuosi, kad e, komisijos e, nari puikiai e, supranta šitų dalykų svarbą, nes akcentuoja juos, bet labai svarbu e, suprasti ir tai, kad e, tie atvejai, kuriuos mes aptarėme, yra tik tai aisbergo, tik lietkalnio e, viršūnė. Mes žinome, kad Rusija, Kina ir, Kinija ir kai kurios kitos valstybės yra labai aktyvios šitame fronte, skleidžiant melagingą informaciją ir dezinformaciją. Tai dezintegruoja mūsų visuomenės. Aš uh, Norėčiau taip pat paminėti ir mano valstybę, Čekijos Respubliką. Specialiosios tarnybos turi informacijos, jog Rusija bando daryti e, įtaką įvairiems e, mūsų valstybės e, procesams ir naudojasi ekonominės, politinės, karinės ir kitas e, priemonės, kišasi administracinės e, ir, e, ir kitas procedūras. Aš manau, kad izoliuotas veikimas yra nepakankamas dalykas, mes turime veikti kartu Europos lygmenių, kovodami su šitais dalykais. Dėkuoju, kitas kalbėtojas ponas Timoševičiai. Cimoševičiai. Dėkuoju. Koks yra skirtumas tarp nesenai vykusių veiksmų, kišantis į vidaus reikalus ir kitų atvejų? Dabar naudojant naujas technologijas yra įmanoma paveikti milijonus vartotojų ir tos melagingos informacijos autoriai net nėra atskleidžiami, jie yra paslėpti. Tačiau e, pačios rimčiausios problemos dar kils e, gana atei, netolimoje ateityje, nes e, bus įmanoma sukurti tas vadinamasias gilumines melagingas naujienas. Demokratijai kyla rizika, demokratija turi gintis. Šis parlamentas turi specialius įgaliojimus ir jam tenka speciali atsakomybė. Mes turime naudoti visas įmanomas priemonės, kad uh, pasiektume savo tikslų šioje srityje. Dėkuoju, kolega Užtrevičius. Gerbiamas pirmininkė, komisijos narė, kolegos, Europos istorijos muziejų ekspozicija prasideda nuo Europos pagrobimo, e, nuo, nuo to, kai Europą pagrobė baltas bulius. Aš bijau, kad šiandien Europa, tiksliau Europos Sąjunga, patiria labai e, panašius e, įvykius, tačiau vietoj žavingos dievybės mus bando užvaldyti interneto troliai, kurie netgi neperžengia tų fizinių sienų. Tie mm, įsiveržėliai e, turi, e, kelia pavojų mūsų demokratiniams procesams ir vertybėms. Ir čia mes turime suremti jėgas bendrai jėgai. Mano šalyje, Lietuvoje žurnalistai ir pilietinė visuomenė e, bando atskleisti Rusijos dezinformacijos atvejus, kad, kad visuomenė tam būtų atspari. Mėly kolegos, atėjo laikas įgyvendinti anksčiau patvirtintos rezoliucijos E, numatytus veiksmus. Ačiū. Dabar žodis kolegai Zver. Mes galime labai paprastai e, tapti duomenų vagių aukomis, e, tų, kurie skleidžia melagingas naujienas aukomis ir atrodo, kad kibernetinių išpolių atvejų skaičius vis daugėja. Tai kelia nerima taip pat ir ekonomikai, infrastruktūroms. Tie išpoliai nėra pavienių asmenų organizuojami. Kibernetiniai kariai reiškia, kad tankus pakeitė kompiuteriai ir informatikos ekspertai, nes šiais laikais virusas gali daugiau žalos sukurti, negu kad, pavyzdžiui, karinis išpolis. Rusija dabar e, rengia išpolius prieš Europos Sąjungą. Rusija kišosi į Brexito kampaniją, taip pat ir Europos parlamento rinkimus. Mes turime įrodymų apie Putino ketinim bandymą kištis į JAV rinkimus. Tačiau aš dėl JAV nesibaiminčiau, jie tai užfiksavo ir prieš tai atsilaikė. Aš labiau nerimaučiau dėl ES, dėl mūsų institucijų ir rinkimų. Dabar iššūkiai vis didėja, vis sudėtingėja, tačiau aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisijos pirmininkė van der Leyen žino tą problemą. Ji šiandien sakė, kad naujoji kibernetinio saugumo agentūra parengs bendrą atsaką. Aš sakyčiau, kad reikėtų čia vienodo visiems atsako, tačiau jos pasiūlymas irgi tenkina. Ačiū. Dabar žodis ponui Poniai Dobrev. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkė. Europoje 20-ame amžiuje nekarta matėme, kad demokratiniais instrumentais pasinaudojant atsirado diktatūros, kurios kiekvieną kartą šlugo. Ir kas kartą, kai manėme, kad viskas jau baigėsi, štai vėl 21-ame amžiuje uh, yra nesilaikoma žodžio laisvės. Tiksliau pasinaudojama žodžio laisvė tam, kad demokratija būtų uh, užpulta. Mes matome, kad Rusija skleidžia samišį Europoje. Jų tikslas yra užkirsti kelią stipriai Europai. Rusija tai daro pasitelkdama ekstremistų partijas. Tai vyksta Italijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Junktinėje karalystėje. Na, o labiausiai mane skaudina tai, kad Vengrijoje mano pačios šalies vyriausybė dalyvauja šioje veikloje. ES turi stiprių veiksmų imti šioje srityje. Ačiū, dabar žodis ponui Ijabs minutė. Aš kalbėsiu latviškai. Pirmininkė ponė Jūrova, Jeigu norime pasipriešinti desinformacijai ir manipulacijai, neužtenka vien tai teisės aktų. Reikia ir demokratinių technologijų, kurios būtų efektyvesnės e, nei Rusijos ir Kinijos priemonės. Mes negalime leisti, kad ryptų mūsų vertybės. Didelės dezinformacijos, melagingos naujienos, kurios sukūriamos dirbtinio intelekto, uh, E, panaudojamos prieš mūsų demokratinės šalis. Tai yra mūsų priešininkų priemonės. Mums reikia dar išmanesnių technologijų tam, kad apsaugotumėm savo piliečius nuo tokių melagingų kampanijų. Tam reikia investuoti taip pat ir į Europos horizontą, ir į skaitmeninę Europą, ir e, į Europos gynybos fondą. Reikia e, remti tiesą ir gerą žiniasklaidą. Dėkoju. Benifei. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai dažnai ir toliau kartojasi tokie atvejai, kuomet yra kišamas į mūsų valstybių vidaus reikalus. E, sąrašas ilgas - Cambridge Analytica, e, nacionalinio fronto paskolas, Austrijos, kai kurių partijų neteisėtas finansavimas ir taip toliau. Ir e, taip pat kišimasis į rinkimus į Europos parlamentą. E, taip pat dabar girdime, kalbant, jog vyko 18 mėnesių, 18 mėnesių tyrimas dėl Rusijos kišimosi, tačiau Borisas Johnsonas neatskleidžia dabar tos informacijos. Uh, Taip pat vyksta pastangos destabilizuoti mūsų demokratiją, vyksta hybridinio karo e, apraiškos. Mes turime spręsti šitas problemas. Spalio 10 dieną buvo patvirtinta labai aiški rezoliucija, kurioje sakoma, kad mums reikia naujų priemonių. Tačiau kas balsavo prieš? Faražas, e, Salvinio e, atstovai, Marina, Marinos Le Pen partija. Kodėl turime to stebėtis? Ačiū, ponia Pagaza Ortunduo. Ačiū, pirmininkė. Komisijos narė Jūrova. Mums reikia specialaus komiteto skirto kišimuisi ir dezinformacijai, kad surinktumėm visus duomenis, tuos, apie kuriuos šiandien kalbame ir daugiau, kad galėtumėm ginti Europos demokratiją. Mūsų e, šalyje, Katalonijoje, kišasi Rusija per dezinformaciją stiprinama Ispanija. Tai yra teisiniai duomenys, teismo patvirtiniai duomenys taip pat yra finansuojama iš Rusijos e, ultradešiniųjų e, veikla. Taip pat 16 metais E, Rusijoje e, buvo e, spausdama pirmiausiai <clears throat> neteisinga informacija apie Kataloniją ir ir bendradarbiavo su 17 metų nelegaliu referendumu. Rusija bendradarbiauja su visais populistais, nes silpninama Ispanija, silpnina ir visą ES, ir mūsų šalis. Todėl komisijos narė reikia daryti viską, turėti komite, atitinkamą tyrimų komitetą. Mums reikia ginti savo demokratinės šalis. Dėkoju. Ačiū. Pone Fajon, prašom. Hvala predsedujoči, spoštovani Naš... Dėkoju. Ponios ir ponai, pagal mūsų rezoliucijos tekstą, ES sėkmingai įgyvendino tam tikras priemonės, kurios sumažino kišimasi į ES parlamento e, rinkimų kišimasi 19 metais. Aš siūlyčiau Europos komisijai pastudijuoti e, šias priemonės bei technologijas ir pagalvoti apie galimybę perkelti tas priemonės ir į nacionalinį lygį. Mes valstybėse narėse vien tik tai kitais metais turėsime 10 rinkimų. Turime užtikrinti, kad uh, Rusijos kaltinių, turime užsitikrinti, kad be kaltinami Rusiją nepražiūrėsime kitų šalių. Uh, Reikia stiprinti technologinį ir programinį atsaką. Reikia daugiau investuoti į savo pačių apsaugos priemonės, jeigu norime, demokrat, jeigu išsaugoti savo demokratiją. Taigi dar kartą norėčiau paskatinti e, daugiau dėmesio skirti švietimui ir žiniasklaidos e, atsakomybės didinimui. Ačiū dabar žodis kolega Šimečka. Dėkoju. Aš kalbėsiu slovakiškai. Aš manau, kad neturėtume dabar sakyti, kad laisvi rinkimai yra čia svarbiausi ir kad e, užsienio įtaka turėtų kažkaip tai paveikti rinkimus. Kalbame ne vien tik tai apie dezinformaciją, kalbama apie partijų finansavimą. Yra tokių atvejų Europoje, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Yra tų atvejų, reikia apie tai kalbėti, reikia stiprinti e, egzistuojančius e, mechanizmus Stratcom East, e, ankstyvo perspėjimo mechanizmą, reikia investuoti kibernetinį saugumą. Ir visą tai, ką norime daryti, reikia daryti kartu, nes išpolis prieš vieną šalį reiškia išpolį prieš visą ES. Dėkoju. Dabar Francesco Majorino. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien gyvename brandžios demokratijos sąlygomis. Ir aišku, tai puikus pagrindas e, užtikrinti taikai ir piliečių e, teisėms. Stiprios ir brandžios demokratijos vis dėlto kartais pasirodo pažeidžiamos. E, kuomet vyksta dezinformacijos kampanijos per socialinius e, tiklus. Ir e, kartais e, tos pavojingos apraiškos gali e, tapti dar e, gausesnės. Visos jos siekia vieno dalyko e, - suskaldyti Europą, sunaikinti Europą, sunaikinti mūsų bendrus namus. Aišku, Europa turi veikti. Todėl, kad dar labai daug yra pilkųjų zonų šioje srityje ponas Mateo Salvini dar e, neturėjo politinės e, drąsos viešai e, pasmerkti tos neaiškius finansavimus, kurie sieja jį su Rusija. Šitie dalykai turi būti išaiškinti. Ponas Kovarik. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė, norėčiau uh, pirmiausiai pasveikinti jūs su naujomis pareigomis. Demokratijos yra pažeidžiamos ir kai kurie iš mūsų tai žino geriau negu kai kurie kiti. Ir e, nesenai e, vykę revoliuciniai įvykiai mus kaip tik tai primena šitos e, dalykus. Mes e, turime būti labai būdrus kuomet matome iš, iš, jėgas iš išorės kišantis į mūsų procesus. Turime stiprinti savo atsparumą. E, mūsų veiksmų planas šioje srityje turi būti pirmasis e, žingsnis, tačiau taip pat mes turime pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp demokratijos apsaugos ir tikslinių veiksmų šioje e, srityje. Mes turime e, e, naudoti tinkamas priemonės, kad būtų užkirstas kelias dezinformacijai. Turime didinti pasitikėjimą mūsų demokratijomis, mūsų vyriausybėmis, e, žiniasklaida ir interneto platformomis. Dėkoju. Diskusija šito klausimu yra e, baigta, tad žodis vėl vicepirmininkiai. Sveikiname Jūs, ponė vicepirmininkė. Ačiū e, visiems už pasisakymus. Matau, kokia aš kaip, kaip stipriai, tvirtai turiu veikti šią temą. Diskusijos parodė, kad visiems tai yra labai svarbu, tai yra egzistenciškai svarbus politinis klausimas ES. Mus supa įvairiausi veikėjai, kurių doktrina Europai, kurie Europai nori kuo blogiau, kuo blogiau Europai, tuo jiems geriau. Ir kai šimtą kartų pakartoji melą, jis tampa tiesa. Mes tą jau žinome iš praeities. Ypatingai buvusios komisinės valstybės, aš pati pusę savo gyvenimą gyvenu tokia šalyje. Mums plovė smegenis kasdienę propagandą sukurtą Kremliuje. Todėl džiaugiuosi, kad galiu dirbti šio klausimu, nes čia tikrai labai susijęs su Rusijos propaganda platinama Europoje. Mes negalime tik išorinių veiksnių kaltinti. Turime ir savo labai E, darbščių, sugebančių tokių dalykų gamintojų, skleidėjų. Todėl reikia labai gerai išsiaiškinti, kas yra tie mūsų priešai. Mes mokomės iš praeitų įvykių, jūs minėjote keletą rinkimų per pastaruosius metus, taigi būtent tai mes ir darome. Mes aiškiai sakome, jog nebusime pasyvus, toliau dirbsime pradėtą darbą, E, atnaujinsime dezinformacijos veiksmų planą, atnaujinsime visus, visas pastangas ir planus dėl rinkimų. Mes e, dirbsime su rinkimų tinklu ir toliau bendradarbiausime su vyriausiamis platformomis, kurios pasirašė e, geriausios praktikos kodeksą kovant su dezinformacija. Turime labai daug darbo ir šios diskusijos parodė, kur yra didžiausios spragos. Mes dirbame ir toliau dirbsime kovodami su neteisėtu turiniu. Mes atpažįstame, e, kai kuris e, turinys yra neteisėtas pagal mūsų būdžiamąjų e, kodeksą, pavyzdžiui, E, neapykantos kalbos, vaikų pornografija, teroristiniai dalykai. Taigi tai, kas yra uždrausta ne internete, turi būti uždrausta ir internete. Ir už tai turi būti persekiojama ir baudžiama. Taip pat ir internete ten turi galioti įstatymai. Ir mes diskutuojame su policija, su prokurorais, kad jie turi <clears throat> tirti tokius atvejus, tokius neteisėto turinio internete atvejus. Dezinformacija yra šiek tiek sudėtingesnis dalykas, nes negali tiksliai pasakyti, kad yra neteisėtas turinys. Melas visada egzistavo ir visada, ir niekada jisai nebuvo uždraustas baudžiamojoje teisėje. Tai nėra teisės objektas, bet reikia pripažinti, kad tokio pobūdžio melas, dezinformacija gali būti be galo pavojinga. Būtent todėl mes kovojame su dezinformacija, dirbdami taip pat ir kovodami su hybridinėmis grėsmėmis, nes tai irgi susijęs su mūsų saugumu. Mes apibrėžiame dezinformaciją, e, į ką tiksliai reikia žiūrėti, kreipti dėmesį labai tikslingai. Mes ruošiame čia apibriežti. Ir tai dezinformacija yra klaidinanti, neteisinga informacija, kuri yra skleidžiama ekonominiais tikslais arba siekiant tyčia apgauti, suklaidinti e, visuomenę. Mums yra labai svarbu, kad e, būtų tikrai e, neteisinga informacija. Mes nekovojame prieš nuomonės, mes kovojame prieš melą įrodytą melą, kur galime įrodyti, kad tai yra melas remdamiesi teisinga informacija.